Dėkuoju. Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpiau nei penkias minutės. Pane Kosta, gerbėmėjai komiteto nariai, aš norėčiau padėkoti Jums visiems už šią galimybę pristatyti Jums savo pareigų viziją. Tikiuosi, kad aš aiškiai išdėšiu savo prioritus, kurių laikysiuos per kitus penkerius metus. Šiandien mes kalbėjome atvirai ir nuširdžiai. Taip ir turime kalbėti. Tai yra veikiančios demokratijos pavyzdys. Ir aš noriu, kad mes ir toliau taip dirbtume. Šių klausimų pradžioje aš pasakiau, kad man būtų didelė garbė tarnauti Europos interesui ir šiam komite, e, komitetui. Po trijų valandų ir atsakęs į 45 klausimus, aš nepakeičiau savo nuomonės. Dabar esu lab, dar labiau įsitikinęs, kad mes sugebėsime pasiekti puikių dalykų, jeigu dirbsime iš vien. Šis parlamentas yra pareimęs. Uh, e, daugybė labai gerų dalykų, kuriuos nuveikė Europą. Tai yra ir Erasmus, plus, ir Europos inovacijų ir technologijų institutas, pirma, pirmasis sportui skirtas biudžetas. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią paromą, nes tik komisijos ir parlamento sutarto darbo dėka mes sugebėjome e, ir parengti teisingą politiką ir užtikrinti deramą finansavimą. Jei mes ir toliau vadovausimės tokią puikią bendradarbiavimo dvasę, bus puiku. Aš kaip, kaip pas, tik pasitaikius progai e, atvyksiu jūsų komitetą tam, kad mes nuolat galėtume e, kalbėti su tomis temomis, kurios buvo keliamos šiandien. Ir aš tikiuosi, kad tos mūsų diskusijos bus lygiai tokios pat atviros kaip ir šio vakaro pokalbis. Dėkoju. Allora, io desidero ringraziare. Kągi, aš be abejo norėčiau padėkoti parlamento nariams už klausimus. Ačiū e, kultūros, peticijų ir pramonės komitetų nariams. Na, džiugu, kad diskusija įvyko vadovaujantis abipusės e, pagarbos principų. Nuskambėjo viena kita ciniška pastaba, bet e, Iš esmės įvyko konstruktyvi diskusija. Dabar mes turėsime pasitarti dėl vertinimo. Noriu pasakyti koordinatoriams, kad rytoj ryte įvyks uždaras posėdis, kur bus įvertintas šis e, klausimas. Labai ačiū sekretariatams, o taip pat pirmininkė maloniai dėkoja ir vertėjams už jų darbą, kuris užtikrina daugia kalbiškumo principą įgyventinimą šiame Europos parlamente. Ačiū. Mi pare, jų